grėsmės e, didėjimas, komisijas ir tarybos pareiškimai. Norėčiau pakviesti Berną e, Kunders pasisakyti šiuo klausimu. Prašom. Much, Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Praėjo šeš, de, dešimt savaičių po Paryžiaus išpolių ir aš norėčiau sugebėti Jums pasakyti, kad tikriausiai nieko met nebepamatysime tokio baisaus išpolio Europoje. Deja, nesu tikras, kad taip ir atsitiks priešingai. Žiūrint į nesenus įvykius, galima pasakyti, kad terorizmo grėsmė atrodo didėja Europos Sąjungoje, taip pat ir kaiminystėje, bei tolimesnėse šalyse matėme e, išpolius neseniai Vagaduge, Džakartoje, Stambule, e, Pakistane. Uh, mes, kaip pirmininkaujantys šalis, darysime viską, ką galime, kad e, sustiprintume ES pajėgumus apginti piliečius ir kovoti su terorizmu. Kontraterorizmas bus e, teisingo vidaus reikalų ministrų pagrindinis e, svarstymo klausimas kitą savaitę. Amsterdame mes, kaip pirmininkaujantys šalis, teisinės valstybės principams skiriame e, didelį dėmesį ir e, vadovausimės tuo, kovodami su terorizmu. E, kliūtis keičiantis informaciją apie užsienio e, kovotojus teroristus e, bus vienas iš pagrindinių mūsų darbo tvarkės klausimų. Mes e, sieksime užtikrinti geresnį informacijos keitimąsi tarp valstybių narių, pirmiausia dėl šaunamųjų ginklų. Ir informacija yra nepaprastai svarbus dalykas 2015 metais, 2015 metų Europos Sąjungos saugumo strategija apie tai kalba. Vasario 12 dieną Pernai po šalį apdo išpolių buvo patvirtintos tam tikros e, priemonės kovai su terorizmu ir tai lieka pagrindu, turi gyventi Europos Sąjung, kuri turi gyventi ES greitai, kaip kad e, prašė Europos vadovų taryba. Ir mes turime siekti kaip galima greičiau pažangos. Pažanga padaryta per praėjusius mėnesius ir e, ES kontrterorizmo koordinatorius lakučio pabaigoje e, papasakoja pirmosius e, rezultatus informacijos dalymasis. E, operatyvinis bendarbiavimas tai yra vieni iš pagrindinių dalykų. E, taip apibrėžia taryba ir jau mes pasiekėm pažangos e, keliaivių duomenų įrašų priemonės e, sustiprins mūsų veiksmus, bus galima lengviau atsekti tam tikrus asmenis. Taip pat Europolas įsteigė kontraterorizmo centrą visai neseniai, tai taip pat padės keistis informaciją ir bendradarbiauti operatyvinių pagrindų. Mes galėsime stebėti užsienio kovotojus ir neteisėtų ginklų judėjimą, finansavimą teroristinės veiklos. Lakvičio mėnesį e, mes E, skiriame specialius savo ekspertus į Europolą, kuris aktyviai dirba, siekdamas e, įgyvent, atlikti kontrateroristinius tyrimus įvairiose valstybėse. Taip pat taryba atidžiai seka ir svarsto šios klausimus. E, toliau už ES bendradarbiavimas keitimas informacija bus taip pat labai svarbus e, dalykas. Ir ES taip pat atnaujins baudžiamųjų įrašų sistemą, kad būtų galima lengviau kovoti su teroristinė veikla. Mes taip pat kalbėsime apie pasiūlymą pagerinti pagrindų sprendimą dėl kovos terorizmu. E, Komisija pasiūlė direktyvos projektą gruodžio mėnesį kuri e, papildo e, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją 1178 ir e, Europos tarybos atitinkamos konvencijos protokolą. Mes tikimės, kad galėsime jau šiais metais birželį susitarti dėl šios direktyvos. Mes norime keistis informaciją teisėjai saugos, taip pat norime skirti labai daug dėmesio kovai su verbavimu. E, Mes žinome, kad daugiau kaip 5 tūkstančiai ES piliečių Iraką ir Siriją dabar išvyko kovoti. Reikia kalbėti apie integravimą ir nediskriminavimą ir turėtume sukurti galimybės visiems. Turėtume kur kas daugiau padaryti, skatindami toleranciją, e, kovoti su antiterorist, antimusulmonišką neapykantą. Ir tam labai svarbu užtikrinti švietimo atitinkamas sąlygas tačiau to nepakanka. Mes žinome, kad dažnai grįžta gerai apmokyti, radikalizuoti asmenys į ES ir tai kelia dėlės grėsmės. Mes turime taip pat keistis gerąją praktiką e, per tinklą, kurio tikslas yra skleisti informaciją ir dalytis ekspertinėmis žiniomis tarp valstybių narių, taip pat su trečiosiomis šalimis. Daug dėmesio bus skiriama artimųjų rytų, Šiaurės Afrikos ir Turkijos regionams. Mes žinome, kad internetas yra vienas iš pagrindinių radikalėjimo šaltinių. Mes e, e, Europole e, įkūrėme specialų centrą, kuris užsima e, sekimu terorizmo grėsmių plintančių per internetą. Taip pat pradėtas interneto formas, kurio tikslas pradėjo veikti kurio tikslas e, analizuoti turinį, e, plėsti kontrterroristinį naratyvą ir tai taip pat yra labai svarbu. Komisijos e, pasiūlymai ES veiksmų planui prieš skirtam kovoti su nelegale šaunamų ginklų priekyba taip pat yra įgyvenimas. Bus pateikta ir naujų pasiūlymų. Aš galiausiai noriu paminėti pasienio policijos priemonių paketą. Tai labai svarbu, kovant su terorizmu, kadangi mes turime stiprinti kontrolę prie ES išorės sienų. Sienos saugumas yra dar vienas prioritetas e, mūsų pirmininkavimo programoje. Mes turime ateičiai e, žiūrėti, kad nebūtų suplakta migracija ir terorizmas. Mes žinome, kad yra grėsmių, bet nepamirškime, kad didžioji dauguma migrantų bėga nuo konfliktų ir e, terorizmo taip pat artimas bendradarbiavimas su pagrindiniais partneriais, tokiais kaip jungtinės tautos, tęsis. Mes taip pat sieksime sustiprinti kontrterroristinius veiksmus, bendradarbiaudami su partneriais Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose, Turkijoje, Vakarų Balkanuose. Baigdamas norėčiau pasakyti, jog manau, kad mūsų tikslai yra bendri. E, tai yra pademonstruota ir jūsų vasario praeitų metų rezoliucija dėl kovos su terorizmu. Taip pat pernai metų pabaigoje Libė atitinkama pranešimai yra patvirtinusi. Ačiū ir mes laukiame tolesnio bendradarbiavimo. Uh, Dėkoju. Ministrui dabar norėčiau steikti žodį komisijos narui Avramopoulos. You, eh, honorable... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamentarai, ponė Kenders. Kaip uh, Žinome, 2015 metai buvo posūkio taškas Europai susiduriant ir patiriant terorą. Terorizmas nusinešė 150 nekaltų žmonių gyvybės. Per daug gyvybių buvo prarasta ir per daug žmonių išgazdinta. Turime būti realistai. Terorizmo grėsmė ES yra didelė. Terorizmo grėsmė yra reali. Mes esame pasirengę atsakyti labai aiškiai. Taip pat esame pasirengę puoselėti savo vertybės - tolerancijos, demokratijos ir pagarbos pagrindiniams teisėms. Nuo pat pirmos savo darbo dienos Europos komisija pabrėžia, kad kova su terorizmu yra bendra ES atsakomybė. Mūsų darbo atvarkė saugumui užtikrinti jau nuo balandžio mėnesio yra įgyvendinama. Mes paspartinome šios darbo atvarkės įgyvendinimą, sudarydami susitarimą dėl keliaivių duomenų įrašų, pateikdami pasiūlymą dėl direktyvos kovoti su terorizmu. Lakrūčio mėnesį pateikėme šonamųjų ginklų priemonių paketą, e, veiksmų planą dėl nelegalios prekybos šonamaisiais ginklais. Europolo reglamentas buvo patvirtintas gruodžio mėnesį, taip pat buvo atidarytas centras kovai su radikalėjimu. Ir mes pradėjome, atidarėme interneto forumą. Šią, šią savaitę buvo pateiktas pasiūlymas keistis baudžiamaisiais įrašais susijusiais su ne ES piliečiais. Visos šios priemonės yra labai aiškios ir apčiuopamos siekiant sustiprinti mūsų saugumą. Žinoma, mes planuojame priimti ir daugiau priemonių. 2016 bus tie metai, kai mes seksime teroristų lėšas. Turime atkirsti teroristus nuo jų turimų finansinių šaltinių. Vasario pradžioje savo mintimis pasidalinsime, taip pat pateiksime ir aišku priemonių įgyvendinimo planą. Praėjusį gruodį buvo patvirtintos e, pasienio priemonių, priemonės. Jos yra labai svarbios, nes jos užtikrins saugumą. Akivaizdu, kad reikia gerinti išorės sienų valdymą kad padidėtų vidaus saugumas ir būtų išsaugota Šengeno zona. Noriu aiškiai dar kartą pasakyti. Pabėgėliai kerta mūsų sienas dėl to, kad jiems reikia tarptautinės apsaugos. Ir jie turi teisę gauti tarptautinę apsaugą. Tokie pabėgėliai nėra teroristai. Aš noriu Jūs patikinti, kad mes niekuomet nesulyginsime pabėgėlių su teroristais. Mes negalime ir neturime baimintis laimėti. Ir žinoma, kad šie klausimai yra jautrus, bet labai svarbus. Jie yra susiję su mūsų saugumo darbo atvarkę. Mes turime priemonių, kad galėtume keistis informaciją tarp nacionalinių teisės saugos institucijų. Šengeno informacijos sistema, Europolo e, turimos duomenų bazės turi būti naudojamos kaip galima plačiau valstybėse narėse. Valstybės narės turi labiau viena kitą pasitikėti. Valstybės narės turi dalintis didesnių informacijos kiekių tarpusavyje ir su Europolu. Teisėtvarkos institucijos valstybėse narėse, taip pat ir specializuotos teisėtvarkos agentūros savo darbe siekia to paties tikslo - apsaugoti mūsų piliečius. Mes turime suprasti, kad veikdami iš vien visi būsime saugesni. Grėsmės, su kuriamis susidurime, yra tokios pačios ir mes turime taikyti vienodas priemonės, kovojant su tokiamis grėsmėmis. Čia negali būti konkuravimo. Sustiprėsime, jeigu bendradarbiausime. Informacija jau yra keičiamasi įvairiais lygiais tačiau informacijos kaitos procesą reikia sustiprinti. Kitą savaitę oficialiai bus atidarytas Europos kontrterorizmo centras. Jis veikia jau nuo 2016 metų sausio pirmos dienos. Šis centras gali tapti mūsų kontrateroristinių operacijų centru, jeigu sugebėsime tokiu centru pasinaudoti ir jeigu valstybės narės noriai dalinsis informaciją. Šis centras gali sėkmingai įgyvendinti savo misiją tik tokiu atveju, jeigu mes jam padėsime. Europolo pagalba Prancūzijos ir Belgijos tyrėjams po Paryžiaus išpolių yra vienas geriausių pavyzdžių, kuriuo galėtume naudotis. Duomenų kryžminė patikra, supaprastintas keitimasis informacija ir analitinės bei operatyvinės pagalbos teikimas konkrečioje vietoje. Gerbėmieji parlamento nariai, prieš vienerius metus po Šarlie Abdo išpolių mes pabrėžėme, kad mūsų atsakui nevadovaus baime. Ir mes nesimsime skubotų išvadų. Europos komisija pateikė keletą konkrečių veiksmų, kurios sudaro bendrą išsamų planą. Bendromis pastangomis mums pavyko pasistumėti į priekį. Tačiau pastarųjų mėnesių įvykiai primena, kad reikia dar daug nuveikti. Dabar atėjo laikas veikti ir sustiprinti bendradarbiavimą. Pasistengime, kad 2016 metai būtų posūkio taškas kovojant su terorizmu visos, visomis jo išraiškomis. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. Dabar kreipsiuosi į ponę Votsenberg. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Viena laikraštyje buvo įspausintas straipsnis apie terorizmą ir jame parašyta, kad e, reikia pasimokyti iš teroristinių išpolių. Laikraštyje skelbiamos teroristų nuotraukos <clears throat> ir tam tikrą prasme terorizmas tokiu būdu yra reklamuojamas. Mes negalime su to taikstytis. Europos Sąjungoje galioja principai ir tam tikros taisyklės kuriamis vadovaudamas veikia demokratija. Remiantis Europolo duomenimis, 5000 arba 6000 ES piliečių yra teroristų gretose. Kaip mes galime sukontroliuoti šios procesus, kokiu veiksmu ėmėsi ES, taryba, kitos institucijos reikia imtis rimtų žingsnių, negalima leisti įsiviešpatauti baimiai esama gerai struktūriškai organizuotų teroristų grupių tinklų, jie yra užsibrėžę tam tikrus tikslus ir jų veiksmai kainuoja žmonių gyvybės, ką mes turėtume daryti, turėtume uždaryti sienas ar kažkaip kitaip reaguoti, neturėtume painioti migracijos su terorizmu, tai visiškai nesusiję dalykai, tačiau migrantai E, kuomet atvyksta nekontroliuojamai ES, tarp jų gali įsipainioti ir teroristų. Europos parlamentas ir ES turi stebėti šios reiškinius, tačiau jų tarpusavėje nepainioti. Mes turime elgtis atsargiai, turime taip pat kontroliuoti teroristų veiksmus internete, pasitelkę valstybių narių bendradarbiavimą bei bendradarbiaudami su trečiosiomis šalimis, nes teroristai turi veidus ir terorizmas turi veidą. ES privalo pateikti atsaką, tas atsakas yra daugiau demokratijos. Ačiū ir sutinkate atsakyti Milnosios kortelės klausimą, ponas Jūrikas nori užduoti. Prašau. Ponas. Ačiū už jūsų žodžius ir už pono Avramopolo mintis apie tai, kad nereikia painioti pabėgėlių su migrantais ir migrantų su teroristais. Tačiau ar nemanote, kad e, terorizmui Europoje pagrindus padėjo būtent milijonai musulmonų gyvenančių Europoje? Dabar tai jau yra europieškas, o ne importuotas reiškinys. Κύριε συνάδελφε, εφόσον δεν συνδυάζουμε... Mielas kolega, abiejų šių reiškinių mes tarpusavėje nesusijame, tačiau vis tiek reikia stiprinti išorės sienos kontrolę, nes būtent taip ES ir veikia, kad būtų galima aptikti ir įvertinti tokius reiškinius. ES gali tinkamiau saugoti ir kontroliuoti savo išorės sieną, kad atskirtų pelus nuo grūdų. Mes turime principus, kuriais turėtume vadovautis. Pone Sipil dabar kalbės. Ačiū. Per pastarosius mėnesius Europoje vykdyti teroristiniai išpoliai bei kitur vykdyti išpoliai nėra nukreipti prieš tam tikrus žmonės. Jų tikslas yra sėti baimę ir sunaikinti laisvę ir demokratiją. Todėl akivaizdu, kad mes turime laikytis griežtos pozicijos, kovodami su terorizmu ir ginti savo laisvę ir visuomenę. O ką tai reiškia? <clears throat> Šiuo metu terorizmas nėra nacionalinis reiškinys ar fenomenas, todėl reikia iškoti europinių priemonių, atliekant tyrimus, keičiantis informaciją arba geriau pasinaudoti turimomis priemonėmis. Užkardimas yra labai svarbus veiksnys, būtina aptikti teroristų propagandą internete, e, ištrinti nelegalų turinį bei išsiaiškinti jo autorius. Turime kovoti su radikalėjimu Europoje, stiprindami integraciją bei e, siūlydami įvairias konsultacinės bei pasitraukimo iš teroristų gretų programas valstybės narės turi e, tinkamai finansuoti policijos ir e, teisės saugos struktūrų veiklą, aprūpinti jas atitinkamą įrangą, tyrimus reikia vykdyti tiek analoginiu, tiek skaitmeniniu būdu, pasitelkti tinkamas procedūras. Taip pat baudžiamasis persikėjimas turi būti suvienodintas, turiu menyje E, apibrėžimus, kas yra terorizmas ir teroristiniai išpoliai visos ES mastu. Komisija pateikė čia atitinkamus pasiūlymus, taip pat būtina užtikrinti sąžiningą teismo procesą tam, kad e, atitinkami teismėjai nagrinėjimai nežlugtų pasitelkus neleistinus įrodymus. Reikia nuosekliai naudotis teisinės valstybės turimomis priemonėmis, nes tik tokiu būdu sugebėsime išlaikyti pasitikėjimą teisinę valstybę ir kartu sėkmingai kovoti su terorizmu. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponas Džambaski, vieną minutę kalbės. Yra aišku, kad e, terorizmo grėsmė yra vienas iš rimčiausių iššūkių ES šalims, Deja, teroristų organizacijos nebuvo pakankamai rimtai vertintos anksčiau, taip pat kaip ir radikalėjimo procesas ir žlugo e, daugia kultūriškumo iliuzijos. E, tokios šalis kaip Turkija, Saudarabija, Kataras, kurios remia turistų organizacijas, e, nesulaukė griežto ES išstojimo įspėjimo, reikia duoti rimtą atsaką tokioms šalims. Kalbant apie valstybių finansuojamą terorizmą, reikia pritaikyti toms šalims griežtas sankcijas, o ne užmerkti akių į jų veiksmus ir ypač e, tokioms šalims kaip Saudo Arabija, kurios remia terorizmą, reikia pritaikyti sankcijas. Priešingų atveju teroristiniai išpoliai vyks kiekvieną dieną Europoje. Ponas Ježikas vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė teroristų. Grėsmė e, kyla mūsų gyvybėms, mūsų visuomeniai, Todėl reikia europinio atsako glaudaus bendradarbiavimo su partneriais visame pasaulyje. Kalbant apie ES atsaką į nesimetrinį karą reikia <clears throat> sutelkti dėmesį į teroristų finansavimą, vidaus ir išorės saugumą bei terorizmo priežastis. Turime atitinkamai pritaikyti savo teisės aktus tam, kad galėtume veiksmingiau užkirsti kelią terorizmo finansavimą, kad būtų sunkiau vykdyti tokius išpolius kaip Paryžioje. Turime taip pat pritaikyti atitinkamas priemonės, pavyzdžiui, šankstinio mokėjimo mobiliųjų telefonų kortelėms ir kitose sritise turime e, taip pat užgneušti teroristų finansavimo srautus, pradėdami nuo prekybos nelegalios nafta Žinoma, mūsų priemonės turi būti veiksmingos, tačiau nereikia perlenkti lasdos ES lygių, bendradarbiavimas tarp valstybių narių, policijos struktūrų, kitų teisės saugos struktūrų yra pats svarbiausias veiksnys, neturime kartoti praeities klaidų. Taip pat turime veiksmingiau apsaugoti ir kontroliuoti išorės sienas. Pavojus yra pakankamai rimtas, todėl labai svarbu kad e, pasienio apsaugos struktūros žinotų, kas atvyksta ir išvyksta iš Europos. Išorės sienų apsauga yra geriausias būdas veiksmingai kovoti su nelegalia prekyba ginklais ir apriboti galimybę teroristams apsirūpinti e, ginkluotę. Tačiau e, taip pat mūsų laukia ir ilgalaikės užduotis nemažai. Radikalių žmonių gimė ir užaugo Europoje ir jie yra nuteikinėjami kovoti su šalimi, kurioje <clears throat> gimė, todėl reikia gyveninti įvairias jų perauklėjimo programas, kurias turi vykdyti vietos valdos institucijos. Ačiū, ponė Jėzė, ponė Zuber dabar vieną minutę kalbės. A estratégia deliberada da União Europeia na luta contra o terrorismo é de cerceamento da liberdade democrática e das liberdades individuais. Dėkuoju, pirmininkė. Mes turime užtikrinti, kad kova su terorizmu nepribotų asmens laisvių. Uh, E, mes matome, kad dabar siūloma vizija yra militaristinė ir tai tik tai sustiprins karo nepykantos logiką. Šios priemonės e, gali, šios priemonės gali pakengti laisvėms. Tai yra susiję su tarptautinių santykių militarizavimu, kišimosi politika, karais ir tai sukelia ksenofobiją, rasizmą, e, atneša daugiau terorizmo į Europą. Tokie baisūs nusikaltimai, kaip kad Paryžiuje ar visame pasaulyje reikalauja politikos priemonių, kurios būtų pagrystos taika, pagarba tarptautiniai teisiai. Ir taip pat reikia e, nustoti kištis į e, suverenių valstybių, pirmiausia, artimųjų rytų gyvenimą, nes kitaip mes tik prisidėsime prie e, teroristinių grupių stiprėjimo. Dabar ponas Albrechtas, pusantros minutės. Uh, Ačiū. Pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį šalis e, atsižvelgia į daugumą komisijos pasiūlymų ir būčiau labai laimingas, jeigu būtų įmanoma kur kas greičiau rasti sprendimus dėl kovos su terorizmu, negu kad e, praeitie, nes pirmiausiai valstybės narės blokavo daugelį priemonių, bandymų e, baudžiamojo proceso srityje, bendrus standartus įdėkti kovojant su terorizmu, organizuotų nusikalstamu ir informacijos keitimasis tarp valstybių narių ir Europolo ir kitų agentūrų neveikia kol kas e, nesikeičiama derama informacija, pirmiausia informacija apie įtariamuosius ir mes turime tai sustiprinti. E, renkama daugybė duomenų visai neaktualių apie asmenis Ir reikėtų ne taip daryti, bet užtikrinti spartų keitimas informaciją tose srityse, kur yra pavojų. Tai reikalinga ne tik efektyvumui rezultatams, bet e, ir todėl, kad mes e, gyvename e, teisinės valstybės demokratinės santvarkos sąlygomis ir turime tuo pagrindu kovoti su terorizmu. Strasbūrė esantis žmogaus teisų teismas neseniai dėl vieno atvejo e, Vengrijoje e, pasakė, kad turi egzistuoti rizika, pavojus tam, kad būtų galima laikyti, saugoti duomenis apie asmenį. Dėkoju. Dabar ponas Vulf. Pusantros mintės. Gerimas pirmininkė, ačiū. Dėkoju ministrė. Pirmoji, bet kokios vyriausybės taisyklė yra apsaugoti žmonės žmonių Europoje saugojimas, gynimas nuo terorizmo yra tai, ką aš e, įsivaizduoju, suprantate, yra labai svarbu. Bet pirmiausia, kovant su terorizmu, reikia žinoti, kas yra tavo priešas ir kas yra tavo draugai. Reikia žinoti, kas e, turi tokias pat e, vertybės, iš kur, kas yra kilęs ir ES nesugaba atlikti tokios analizės. Mes turime suvokti problemą, suvokti, kur jie yra ir ką jie čia daro. Ministrė, pirmoji problemos dalis yra ta, kad jūsų kalba, komisijos nario kalba, jūs sakėte, kad e, didžioji dauguma migrantų bėga nuo terorizmo. Iš tikrųjų, tai nėra tiesa. Mes žinome, kad didžioji dauguma migrantų yra ekonominiai migrantai. Didžioji dauguma prieglopščio prašytų konflikto iš tikrųjų yra žmonės, kurie bėga nuo terorizmo. Ir tai yra pirmoji problemos dalis, kurią reikia spręsti. Antroji problemos dalis, kurią reikia suprasti jums, yra ta, kad jūsų sukurtos atviros sienos. Uh, Mm, e, neleidžia jums žinoti, kas atvyksta ir kaip pakliūva pas jūs. Ir e, tai e, sus... kitas dalykas - vidinis terorizmas Kielne, Berlyne, Švedijoje ir kitose Europos vietose žmonės nukentėjo nuo to ir reikia tą problemą taip pat spręsti. Domnule Wolf, acceptați un blue card din partea colegului Ia? Pone Wolfai, ar jūs e, sutiksite atsakyti į pono Jakovčiaus e, klausimą pagal Milnosios kortelės e, sistemą? waiting for translation. Okay. Thank you so much. Now it's better. Uh, imate prijevod? No, no, imate prievod. No. Šiek tiek nesklandumų iškilo dėl vertimo. Poštovani kolega, vezano za ono što ste no. rekli. So I would ask you in order to, to ask the question in English. In English, I'll try. Pabandykite paklausti angliškai. Pabandysiu, bet nežinau, ar mano anglų kalba pakankamai gera, sako kalbėtojas. Jūs daug ką pasakėte ir aš sutinku su jumis iš dalies, bet ar sutinkate su manimi, kad terorizmas yra universali visuotinė grėsmė, nes ir ES viduje e, yra terorizmas, žinome, kas įvyko e, Šiaurės Airijoje, Vokietijoje, Italijoje, Norvegijoje ar kitose šalyse Europoje tai ir Europos mūsų problema. Galima kalbėti apie europietišką terorizmą, nekalbame tik apie terorizmą atkeliaujantį į Europą. Taigi terorizmas yra universali grėsmė mums ir mes turime kovoti su bet kokiomis terorizmo praiškomis. Ar sutinkate su manimi? Aš norėčiau pasakyti, kad uh, jūsų anglų kalba yra tikrai puikiai, lyginant su mano išmanimu jūsų gimtosios kalbos. Aš tikrai sutinku su tuo, kad terorizmas yra tarptautinė problema. Visame pasaulyje šeima žmonės nuo jo kenčia, bet mes turime problemų su asmenimis ir turime e, vidinį savo terorizmą, bet dabar didžiausia grėsmė yra islamo valstybė, jos ideologija, kuri bando supriešinti vyrą su vyru, moteris su moterimi ir reikia ne tik ES sprendimo, bet globalaus sprendimo šiai problemai. Tai yra vienintelis būdas, kuris leis mums e, panaikinti šį reiškinį. Pone Majer, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, mes kalbame apie padidėjusią terorizmo grėsmę ir <clears throat> tai, kad Europa tapo teroristų taikiniu mums ir mūsų teisės saugai tapo ir buvo tam tikras netikėtumas. Nepaisant to, kad Islamo valstybė daug žmonių nužudė, mes nepripažįstame, kad šie teroristai įkvėpimo remiasi iš Korano. Ir, e, e, kai apie tai bandoma užsiminti Europoje, kyla tiesiog isteriškas pasipiktinimas, o Europa vis dar bando įgyvendinti utopistinę daugia kultūrizmo idėją. Mes nesugebame pripažinti, kad islamas yra grėsmė, tačiau yra ir kita grėsmė, tai yra mūsų e, atitrūkęs nuo tikrovės politinis elitas. Ir Aš manau, kad tikrai nesuprantamas dalykas, kad mes <clears throat> neįsikišame į įvykius tiesiogiai bandydami juos suspręsti kitomis priemonėmis nei dabar, neatsižvelgiant į tai, kad teroristai žudo žmonės, juos prievartauja. Taigi, be rimtų žingsnių mes neužtikrinsime savo saugumo, todėl kyla klausimas ne ar apskritai, bet kada įvyks kitas teroristinis išpolis, pareikalausantis daug žmonių aukų. Taigi, manau, pribrendo laikas pripažinti, kad vienintelis būdas kovoti su teroristais yra išsiųsti prieglopšio prašytojus ir uždaryti valstybių narių sienas. Tik tokiu būdu Europos kontinentas išliks saugus. Ponas Funtulis, vieną minutę. Η Ευρώπη ανακάλυψε την τρομοκρατία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 linksminti. Europos politikai prarado ryšį su tikrove. Atvirų sienų politika, kiti mūsų veiksmai neleidžia kovoti prasmingai su teroristais. Reikia pripažinti, kad terorizmo veidas ES yra musulmoniškas, islamiškas, tačiau e, taip pat negalime tylėti, matydami tai, kas vyksta Europoje šiuo metu su moteriamis ir, ir merginomis, kaip yra prie jų priekabiaujama. Nes dauguma musulmonų gyvenčių Europoje yra teroristai, taigi kokiu veiksmu ketinama prieš tai imtis ir kaip ketinama priboti migrantų srautus. Salinė vieną minutę. Ministrė, Komisijos nariai dėkuoju Jums už išsakytas mintis ir už pastangas, kurias dedame visi kartu, taip pat ir Europos parlamentas, sprendžiant problemas ir žiūrint į jas iš ilgalaikės perspektyvos. Terorizmas yra užvaldęs Europą, artimuosius rytus, Afriką ir kitas pasaulio vietas. Parlamentas nori pasirūpinti, kad politika dėl keliaivių duomenų įrašų, pavyzdžiui, būtų griežta ir kad taip mes galėtume apsaugoti savo žemyną. Mes judame teisingą kryptimį, tačiau mūsų veiksmų šiai dienai nepakanka. Yra daug trūkumų, silpnų vietų ir jos taip pat yra susijusios su imigracijos klausimo. Aš sutinku, kad negalima sieti imigracijos ir terorizmo, negalima painioti ir sieti šių dviejų dalykų. Tačiau negalime e, neikti, kad tai prisideda. Migracija taip pat prisideda prie terorizmo. Paprastai teroristai vadovaujasi islamiškąją ideologiją. Žmonės naudojasi Koranu, koranu ir grėbėsi prievartos ir smurto. Mes negalime to leisti. Turėtume ir toliau siekti įvesti demokratiją į tas šalis, kuriuose jos kol kas nėra. Ačiū. Pone Fajon. Ačiū, ponė pirmininkė. Vis daugiau teroristinių išpolių yra fiksuojama visame pasaulyje - Pakistane, Burkine Fasoje ir kitose šalise. Mes prisiminsime 2015 metus su liūdėsiu. Terorizmas plinta Jauni žmonės gimę Europoje tampa teroristais. Jie yra nustumiami į pakraštį ir tampa ekstremistais. Terorizmas yra grėsmė taikai ir pasauliniai tvarkai. Tačiau labai svarbu atskirti pabėgėlius nuo teroristų. Didžioji dalis pabėgėlių bėga nuo terorizmo. Visiško saugumo užtikrinti neįmanoma. Jeigu norime to pasiekti, mums nepavyks. Turime pagalvoti ir apie papildomas socialinės priemonės, kurios užkirstų kelią radikalėjimui. Turime kovoti su pagrindinėmis priežastimis. Europai reikia aiškios strategijos, kaip traktuoti su, sugražintuosius. Mums reikia pasitikėjimo. Valstybės narės turėtų aktyviau keistis informaciją, jos turi sekti užsienio kovotojus ir teroristinės grupuotės. Mane stebina tai, kad taryba nesutarė dėl privalomos informacijos keitimosi dėl keliaivių duomenų įrašo. Aš manau, kad tai galėtų užkirsti kelią daugeliu tragedijų. Mes turime kovoti su radikale musulmoniškoje propaganda, socialinė žiniasklaida, turime suteikti daugiau galių tėvams, kad jie turėtų galių kontroliuoti vaikų keliones ir mes turime galvoti apie suradikalėjusius asmenis, bet turime kovoti su terorizmu ginant žmogaus teisės ir pagrindinės teisės. Ar atsakysite į klausimą pagal mėlynąją kortelę iš pono Ujazdowski? Yes. Okay. E, panie przewodniczący, szanowna pani poseł, wedle mojej pamięci. Pane pirmininkė, gerbiama kolegė, kiek pamenu, socialistai buvo viena iš tų frakcijų, dirbusių ties e, keliaivių duomenų įrašų perdavimo direktyva. Dabar komisija patikė naujos kovos su terorizmu direktyvos pasiūlymo. Jūsų kaip socialistų atstovės noriu paklausti, ar socialistai palaikys komisijos pasiūlytą kovos su terorizmu direktyvą, ar e, taip kaip ir PNR direktyvos atveju ją blokuos. Hvala za vaše vprašanje. V tem trenutku Dėkoju už klausimą. Manau, kad šiuo metu labai svarbu akcentuoti tai, kad būtina keisis informacija, tačiau negalime pernelik toli nužengsti, negalime leisti, kad tai pakenktų privatumui. Taip, keitimasis informacija dėl organizuoto nusikalstamumo klausimo yra svarbus, tačiau svarbu pamatyti patį pasiūlymą ir stebėti, kaip vyks dėrybos. Dėkoju, ponas Fonstork. Pone. Gerbiamas pirmininkas, šiandien kalbame apie padidėjusią terorizmo grėsmę. Paryžioje vyko teroristinis išpolis Kelne. E, taip pat 30 e, <clears throat> tariamųjų, keli tūkstančiai pareiškimų policijai, 11 iš jų nuo rugsėjo mėnesio tariamųjų atvyko į Vokietiją. Mes negalime kalbėti apie kovą su terorizmu, nekalbėdami apie migrantų krizę. Ne, remiantis įvairiais turimais duomenimis, tai yra mūsų vystimas ministro, nuo 8 iki 10 milijonų pabėgėlių šiuo metu yra pakeliui į Vokietiją. Niekas nesako, kad jie visi yra teroristai, tačiau teroristai piknaudžiauja mūsų atvirų sienų politiką ir jų atvyksta per daug. Taigi aš taip pat manau, kad būtina visų reikalauti atsakomybės už savo veiksmus ir politikų taip pat, nes Vokietijoje, pavyzdžiui, ponas Jehoveris labai daug kalba ir e, CDU frakcijai įvairius laiškus siuntinėja taip pat kaip ir mūsų federalinė kanclerė e, Merkel, net jeigu dabar ir atsistatins greitų laikų, jais istorija kaip Europos grevėja. Pone Pagazurtundua. Hoy la Comisión yo creo que han estado muy concordantes en la lista de tareas que son necesarias para ser. Man atrodo, kad jūs labai gerai išvardote visas užduotis, kurias reikia atlikti, kad mes galėtume veiksmingai kovoti su uh, E, terorizmu ir e, noriu pasakyti, kad jūs kalbėjote panašiai, vieningai, esu už tai jums dėkinga, bet yra daug silpnų dalykų. Pirmasis, kad mes e, prieš tokią globalę grėsmę neturime globalaus atsakymo ir matome, kad yra duomenų bazių, bet valdžios institucijos pakankamai nebendradarbiauja, nesikeičia informacija ir uh, E, iš tikrųjų tai yra nepaprastai svarbu, tarpusavio ryšiai e, yra būtina sąlyga e, veiksmingai kovai. Mes žinome taip pat, kad tai yra globali grėsmė, bet turime reaguoti ir vietos mastu. E, mes turime kur kas sistematiškiau veikti, minėti gerus pavyzdžius reikia e, stiprinti vietos veiksmus. Ir dar vienas dalykas yra e, prevencija. Ar jūs sutiksite atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą iš pono šoni? Matote, jums iš dešinės, deši, už dešinio peties jūsų yra klausėjas. Gerbiama kolegė, minėjote du iššūkius. Norėčiau jūsų paklausti apie trečiąjį. Ar jums netrodo, kai, kai kurios valstybės reaguodamos perlenkė lasdą, pavyzdžiui, Vengrijos vyriausybė, kuri nori įvesti savo šalyje tam tikrą vos ne, nepaprastąją padėtį dėl dabartinės situacijos. Jūsų vertinimo ar vyriausybės pakankamai adekvačiai reaguoja situaciją? Logikamente. Ačiū Jums už klausimą. Iš tikrųjų, vienas iš tokių norų ir rizikos kovojant su fanatizmu, su ekstremistais. E, viena iš pagundų yra e, pernelyg griežtai e, priemonės taikyti. Ir mes turime nepamiršti teisinės valstybės principų, žmogaus teisės principų laikytis, nes kitaip mes pralaimėsime kovą su teroristais. Reikia taikyti visuomet į įstatymą ir nepiknaužiauti juo, nes kitaip jisai atsisuks prieš mus kaip bumerangas. Pane Gonzalės, dėkoju. Kova su terorizmu e, e, neturi kelti grėsmės mūsų pagrindiniams laisvėms, nes e, dažnai e, valstybės siekia veikti veiksmingiau, bet e, taip pat gali pakengti mūsų žmogaus teisėms, taip pat ir ties sienomis reikia, kad būtų kovojama su priežastimis, su, su islamo valstybės finansavimo galimybės, galimybės ir taip toliau. Mes turime uh, padėti valstybėms, kuriuose e, veikia islamo valstybė, reikia e, užkirsti kelią žmonių verbavimui. Taip pat turime padėti pabėgėliams, kurie bėga nuo terorizmo. E, žmonės turi jaustis vientisos visuomenės dalimis, turi turėti ekonominių, socialinių galimybių. Daugelis teroristų beje gimė Europoje ir su tuo galima kovoti tik tai e, įgyvendant socialinės e, įtraukties ir švietimo veiksmingas politikos priemonės. Pas Argentinė, ačiū pirmininkė. Komisijos narys kalba apie pasiūlymus, kaip kovoti su teroristų finansavimu. Jūs jau pristatėte atitinkamą pasiūlymų paketą, tačiau aš noriu suprasti, koks yra mūsų tikslas vertinant išpolį New York ir rugsėjo 11-ąją. Tai jis sulaukė džiulio atgarsio, tačiau e, tikrai daug nekainavo taip pat kaip ir maratono metu vykdytas išpolis e, Bostone maratono metu. <clears throat> Taigi tokie išpoliai yra pakankamai pigus, tačiau pavyzdžiui, Islamo valstybė, valstybė Sirija ir Irake na, e, moka atlyginimus savo kovotojams e, Man kilo klausimas, kaip mes norime aptikti tos teroristų finansavimo šaltinius ir kelius. Galėtumėte man paaiškinti, koks yra jūsų tikslas, nes aš manau, kad kol kas jis yra pakankamai neaiškus. Pone Ferraro, vieną minutę kalbės. signor presidente onorevoli colleghi l'incremento della minaccia terroristica non deve indurre. padidėjusi terorizmo grėsmė neturėtų versti mus mokėti didesnę kainą apribojant savo teises ir laisves. Europa kenčia ne tiek nuo išorės, kiek ir nuo vidaus grėsmių Yra problema atskiriuose valstybėse narėse ir jeigu valstybės narės sutelktų pastangas, tai Europos Sąjunga galėtų veiksmingiau kovoti su teroristais. Pirmiausiai reikia veiksmingiau keistis informaciją tarp bankų ir slaptųjų tarnybų, nes priešingų atveju reik, prireiks vis daugiau išorės sienos kontrolės. Turime tinkamiau pasinaudoti turimomis priemonėmis, o nerinkti vis naujus duomenis. Teroristus e, galima veiksmingiau nugalėti juos politiškai izoliuojant, e, nutraukiant jų finansavimo kelius, o tam reikia tik tai politinės valios praktiškai. Ponas Bonano pusantros minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju ir Niderlandų atstovui pirmininkaujančių šalies atstovui. Aš tikrai esu labai nuliūdęs e, ir mano nuotaika blogėja net ir dabar, kai aš kalbu. Mūsų yra 750 parlamento narių, o šiame posėdėje dalyvauja gal koks 30. Salėje yra daugiau darbuotojų negu parlamento narių ką mes galime pasakyti Europos žmonėms, kai vyks vėl koks nors teroristinis išpolis, turėtų būti mums gėda dėl savo tokio elgesio, kai kas nors įvyksta, tai mes lėjame krokodilo ašaras po išpolių Londone. Paryžiuje ar New York'e, o mes po to verkšlename, kad taip e, egzistuoja teroristai <clears throat> e, ir jie yra musulmonai, Na, e, ar mes tokiu būdu norime veiksmingai apsaugoti, e, galime apsaugoti Europą nuo teroristų, jie yra zombiai. Ir mes tuo tarpu turime e, šarvuotus automobilius, asmens sargybinius, o Europa yra tuo metu atakuojama, o mes dėkojame <clears throat> islamą ir dar Turkiją norime priimti Europos Sąjungą, turint omenyje, kad 90 procentų jos gyventojų yra musulmonai. Nieko prieš neturiu musulmons, tačiau mes esame vakarų civilizacija, mes esame europiečiai. Man jau atsiboda viskas. Pone Bonano, jums noriu užduoti du klausimus pagal Milnos kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Prašau, ponas Jakovčič, pirmasis. užduos klausimą italų kalba, gal geriau mane suprasite. Ačiū, kad sutikote atsakyti jį. Man atrodo, kad e, jūs elgėtės veidmainiškai. Jūs ką tik atvykote į plenarių posėdžių salę ir tuo išeisite. O aš čia kiekvieną dieną sėdžiu nuo ryto iki vakaro, o jūs atvykstate čia kaip ir jūsų pirmininkas Salvini ir priekaištaujate, kad daugiau kolegų nėra salėje. Jūs tą pasakote, o po to iš karto išeinate. Taip elgtis yra veidmainiška, ar su to sutinkate? A tutti quelli che applaudono, dico di andare a... Visiems plojantiems noriu pasakyti, patikrinkite mano duomenys. E, iš 751 parlamentaro aš esu 16 vietoje pagal posėdžių lankymą, pagal dalyvavimą balsavimuose, taigi negalite man dėl to priekaištauti. Aš dalyvauju posėdžiuose, aš dirbu, taip pat dirbu miesto meru. Aš nežinau, ką tu veiki nuo ryto iki vakaro čia, tačiau aš ką dirbu, tai man yra visiškai aišku. Dar vienas klausimas pagal Milnos kortelės procedūrą, ponė pagal Zartundų. Yo he vivido 13 años bajo escolta policial y mi hermano fue asesinado. Aš nežinau, ar jūs susidūrėte su teroristais, aš tai taip, mano brolius žuvo nuo teroristų. Ir mes čia nebandome renkti kažkokio spektaklio, bet veiksmingai dirbti Jūs kalbėjote apie zombių Europą, aš nesu zombis ir mes turime dirbti ir aš žinau, ką reiškia fanatizmas, ką reiškia radikalėjimas ir aš e, daug metų dirbau kovos su terorizmo srityje ir žinau, kokie būna teroristai. Uh, Gerai, kad nėra salėje 300, 300 žmonių, kurie kalbėtų nesąmonės, užtenka tiek, kiek yra. Svarbu kalbėti apie esmę. Jūs bandėte sukelti kažkokį poveikį spektaklį, bet tai nėra rimta. Sakau jums tai su visa pagarba. Bene, io non ce l'avevo, eh, caro collega. Con... Mėla kolega, nieko prieš jūs neturiu. Ir nekritikavau jūsų asmeniškai bei jūsų atstovaujamų rinkėjų. Aš, mano kritika buvo nukreipta prieš Europos valdančiuosius, nes jų niekas nepuola, jūsų taktinių niekas negraipsto ir neprivartauja. O jūs, kvailos bežionės, kurie e, plojate, jūs geriau dirbkite rimtai, o nesėdėkite čia kaip idiotai. Πλέον υπάρχει... Πώς Παπαδάκης, ένα μινούτο. Islamo kovotojai, Bin Ladenas, Al-Qaeda, Islamo valstybė, visos šios organizacijos e, buvo pagimdytos ir išaugintos e, e, Persijos Jonkos monarchijos, ES ir JAV tam, kad po to būtų galima jų egzistavimą pateisinti imperialistinės intervencijas. Arabų pavasaris išvirto į pačią gudžiausią žiemą, o dabar e, dėl imperialistų e, veiksmų didėja terorizmo grėsmė. ES nori kovoti su radikalais, tačiau iš esmės e, tik tai E, didina savo tokiu būdu ginklavimosi pajėgumus, kad toliau galėtų pateisinti kapitalistinį barbariškumą. Manau, kad jau atėjo laikas Europos tautoms sukilti prieš tokią politiką, ponę Holmeier. Dėl vedimo tvarkos pirmiausiai posėdžio pirmininko noriu paprašyti, kad <clears throat> kuomet parlamento nariai tariamai žmonių vardu įžeidinėja mūsų e, vyriausybių vadovus ir e, jūsų toktinius, manau, kad reikia e, tokiems parlamentarams pasakyti, kad taip elgtis negalima. Dabar svarstamų klausimų. Terorizmas yra didžiulė grėsmė. Mane taip pat 20 metų lydėjęs mes sargybiniai mano šeimai grasino teroristai, todėl puikiai žinau, kaip jaučiasi grėsmę patiriantis asmenys. Tačiau dabar teroristai savo veiksmus nukreipia prieš visus žmonės, kurie nesutinka su Islamo valstybės Alkaidos politika nukreipia savo veiksmus prieš jaunimą, kurie, kuris dalyvauja koncertuose arba lankosi sporto renginiuose, stadionuose. Dėl šios priežasties noriu paraginti valstybės narės geriau keistis turimais duomenimis, užtikrinant, aišku, duomenų saugumą ir pakeičiant atitinkamus įstatymus taip, kad būtų galima nuolat keistis e, duomenimis tam, kad teroristai neįsimaišytų tarp pabėgėlių ir nereikėtų uždaryti valstybių narių arba išorės sienos, nes jeigu teroristas įsimaišo kur nors tarp lėktuvo keleivių, tai mes e, ne, e, atsisakome to lėktuvo reiso, mes turime užkirsti kelią teroristams patekti tarptų keleivių nusikaltelius mes privalome įtraukti į europinius duomenų bankus tam, kad kiekviena valstybė narė gautų prieigą prie šių domenų ir galėtų informuoti policijos pareigūnus, jeigu jų teritoriją atvyksta atitinkamas nusikaltelis. Taip pat mes turime palaikyti, pasitikėti savo teisės saugos institucijomis, o ne tik nuolat kalbėti apie jų daromas e, klaidas, nes labai lengva pamokslauti, sėdint ant sofos, e, e, tuo tarpu jie turi dirbti tikrai darbą. Tau turime stiprinti tai ir Europolą, spręsti visus klausimus susijusius su domenų apsaugos paketu. Šios teisės aktus būtina kuo greičiau patvirtinti ir teroristų finansavimo nutraukimas yra tik viena iš sudėdamųjų dalių, tačiau turime su juo veiksmingai kovoti taip pat, tačiau apskritai su terorizmu galėsime veiksmingai kovoti tik tai pasitelkę visą priemonių rinkinį. Ar sutinkate atsakyti į klausimą, kurį nors duot ponas Džambaskis pagal Milnos kortelės procedūrą? Prašau. Уважаема колега, Ačiū, pirmininkė, gerimas kolega. Ką Jūs galvojate apie žiniasklaidos informaciją? E, kurią pateikė Vokietijos policininkai jie e, pareiškė, kad jiems buvo nurodyta slėpti e, nusikaltimus ir e, nekalbėti apie kilmę tų, kurie įvykdė nusikaltimus gruodžio 31 dieną Kielne. Pirmiausiai tai Pirmiausia, reikia nustatyti šių nusikaltėlių tapatybės, o jeigu nu, nustatytume, kad tuos e, nusikaltimus įvykdė asmenys buvo būtent tų e, tautybių atstovai, tai reikia imtis toliau veiksmų atitinkamų. Mano problema, man kyla problema dėl to, kad per daug Europoje yra molembekų, per daug yra priemešių, į kuriuos nedrįstama vakarais įžengti, kur e, paprasčiausiai klesti nebaudžiamumo kultūra, e, kuria vadovaujantis yra paminamos žmogaus teisės. Dar vienas klausimas pagal Milnosios kortelės procedūrą, kuriems norima užduoti, pas Krasnodėmskis nori paklausti ar atsakysite. Uh, ah, okay. Okay, I, I, I asked my question. Um, ja chciałem się pani... Taip, noriu jūsų paklausti. Kaip jūs įvertinumėte tą faktą? Tai, kaip, kas įvyko Kielne? Žiniasklaida keletą dienų apie tai nieko nerašė, nebuvo viešų diskusijų apie tuos įvykius. Ponas Žemaskis e, sakė, kad policijai buvo duoti nurodymai sulaikyti informaciją, bet e, viešoji nuomenė, tiksliau visuomenė, nei Vokietijoje, nei Europoje nebuvo informuota laiko apie tuos įvykius ir kaip tai susijęs su mūsų svarstomu šiandieną klausimu, terorizmo klausimu. Ačiū. Buvo kritikuojama dėl to, kad vienas viešasis transliuotojas, pirmas vienas kanalas, tik po dviejų dienų apie šios įvykius pranešė, kiti kanalai pranešė greičiau. Šiuo metu Vokietijoje vyksta diskusija apie tai, atvirai tą pasakysiu, pažyminkime, tos diskusijos e, paprasčiausiai nebuvo. <clears throat> Noriu pasakyti, kad jeigu būtų atliktas tinkamai ir laiku prevencinis darbas, tai tie įvykiai kelne nebūtų e, įvykę, tačiau to nebuvo padaryta. Ir būtent apie tai reikia kalbėti, o ne apie kitus dalykus. Ponas Niedermüller, dvi minutės kalbė. Ačiū, ponė pirmininkė. Po Paryžiaus įvykių Europa bijo teroristų išpolį, tai yra suprantama, tačiau vis tiek turime sugebėti blaiviai mąstyti ir tokiamis aplinkybėmis nepamiršti mūsų svarbiausių vertybių, laisvės demokratijos principų ir nesuteikti galimybės populistinėms partijoms e, toliau sėti baimę bei nutikinėti mus prieš tam tikras e, bendruomenės tautinės. siūloma dabar kai kur remiantis terorizmo grėsme priboti mūsų laisvės ir imtis žingsnių nukreiptų prieš demokratiją bei mūsų kultūrą. Tačiau būtent to ir siekia teroristai bei populistai radikalai. Jie nori sunaikinti laisvąjį pasaulį, kurį mes sukūrėme per pastaruosius 60 metų. Mes tuo tarpu manome, kad demokratija pagrindinės laisvės ir teisės turi būti ginamos ir mes nepasieksime veiksmingų rezultatų vykdydami masinį žmonių šnipinėjimą. Reikia pirmiausiai gerinti tarpusavio bendradarbiavimą ir sukurti bendrą europinę <clears throat> saugumo tarnybą. Turime dėti visus pasangas, kad antros, trečios kartos migrantai neradikalėtų. Švietimas, mokymas, integravimas į visuomenę aiškios apčiopiamos perspektyvos ateities suteikimas Europoje. Tai yra veiksmingiausios kovos su terorizmu priemonės. Privalome užtikrinti, kad e, integravimas į visuomenę nereiškia kultūrinės asimiliacijos, tačiau e, jam nėra jokios alternatyvos. Turime ginti Europą ir savo laisvės. Pons Jūrikas, jums noriu užduoti klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą. Prašau, panie Jūrikai. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas kolega, ar jūs nemanote, kad tokia kalba populizmas, ekstremizmas yra atskirties kalba, kad jis skatina neapykantą ir siema su milijonais europiečių ir su demokratiškai išreikšta priemonė ir jų atstovais demokratiškai išrinktais. Jeigu jūs kalbėsite tokią e, kalba vargu, ar bus galima palaikyti dialogą, sprendžiant bendras Europos problemas, ieškant e, kelio iš krizės. Aš tik noriu pranešti, kad antrąjį klausimą pagal manos kortelės procedūrą užduoti nebus galima. Atsakymas, dėkoju už klausimą. Ši diskusija aiškiai parodo, kurie kolegos kalba apie terorizmo grėsmės, apie būtinas prevencinės priemonės ir kokie kolegos naudojasi šią diskusiją tam, kad e, nuteikinėtų pateiktų argumentus prieš, nukreiptus prieš islamą, prieš pabėgėlius, prieš migrantus. Manau, kad šiame parlamente turime kalbėti apie problemas, objektyves problemas ir remtis objektyviais faktais, o ne skatinti tokio pobūdžio diskusijų. Pons Nikolson, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad 2015 metai gražino mums tas rimtas problemas susijusias su terorizmu ir ypač Europoje. Aš manau, kad mes turime matyti realybę. Europai kelia problemų išorės sienos, ypač Šengeno sienos. Ir šį klausimą reikia spręsti. Niekur Europoje nebėra saugu. Aš esu iš Šiaurės Airijos ir mes susidurime su 40 su 40-mečiais teroristinių išpolių. Aš noriu pasakyti labai aiškiai, aš nesu zombis. Ir tie, kurie kalba taip, manau, turėtų gėdytis. E, mes pamirštame apie terorizmo aukas. Mes apie jas nekalbame. Terorizmo aukos yra uh, pamirštos iki tol, kol įvyksta naujas išpolis. Mes negalime leisti, kad tai vyktų. Taip pat noriu pasakyti, kad Europoje mums reikia tinkamai e, keistis informaciją dėl bendradarbiavimo. Visos policijos tarnybos ES turi keistis informaciją. Dėkoju. Dabar ponė Desarnes. Merci. La menace terroriste. Dėkuoju. Terorizmo grėsmė yra globali, pasaulio masto, ji reiškėsi pas mus viduje, išorė dėl to mes turime demonstruoti ryštą, valią ir veikti, veikti šiandien, ne rytoj, ne poryt, bet šiandieną ir keturiomis kryptimis veikti. Pirmiausiai, mes kaip visos didžiosios valstybės turime veiksmingai prižiūrėti savo sienas. Kitas dalykas, reikia e, keistis e, informaciją žvalgybinę tarp visų valstybių. E, toliau mes turėtume stiprinti bendrą Europos gynybos politiką, nes grėsmės yra prie Europos e, durų. Ketvirtas dalykas, mums reikia strategijos užsienio politikoje, kad galėtume e, imtis veiksmų dėl, pavyzdžiui, Sirijos, e, Irako. Ir mes turime kartu visi reaguoti ir jeigu visiems nepavyks kartu veikti, tai keli bent susiburkime. Ir aš noriu pasakyti, kad pirmiausia, Prancūzija, Vokietija turėtų e, rasti viziją, kurios taip trūksta šiandien Europai. Ačiū. Kirja Ernst. Pone Ernst dabar kalbės. Ačiū. Pakistane naudojami bepiločiai orlaiviai skraidyklės kovant su teroristais dėl tų skraidyklių daug civilių žuvo ir viena vietovėje vaikai netgi džiaugiasi, kad saulė nešviečia, nes tuo metu negali <clears throat> tos e, skraidyklės atskristi ir nieko blogo jiems negali padaryti. Kodėl mes nekalbame apie tai, kad kovos su terorizmu priemonės labai dažnai būna paprasčiausiai atgrasomosios priemonės, o ne veiksmingos kovos su terorizmu priemonės. Ir jos iš tiesų nebaimin, nekelia baimės daeš kovotojams, jos tik tai sieja baimę tarp vaikų. Mes nei per nago juodimą nepajudėsime į priekį kovodami su terorizmu, bandydami uh, <clears throat> ugnimi užgesinti ugnį. Taigi, aš jau nekalbu apie teroristų finansavimą ir apie tai, kad mes daug metų sėdime sudėję rankas ir nieko nedarome bandydami nutraukti ginklų tiekimą iš Saudo Arabijos į Siriją Daesh kovotojams <clears throat> ir e, taip pat nieko nesakome e, Turkijai, e, kad jinai liautųsi kovojusius prieš kurdus ir pradėtų kovoti su Daesh. Nu, kad čia yra pagrindinės problemos. Mums reikia parengti konfliktų sprendimo ir uh, sutaikymo strategija e, Sirijoje. Taip pat e, mes turime visomis manomis priemonėmis e, siekti stiprinti šalių, kuriuose vyksta konfliktai pilietinės visuomenės. Pana James. Ačiū pirmininkė. Kalbėkime atvirai apie dabartinę padėtį. Terorizmo grėsmė yra beveik pilietinis karas. E, užsipuolamos pagrindinės infrastruktūros objektai ir taip griaunama mūsų visuomenė. Turime pripažinti, kad teroristai kontroliuoja tam tikrą teritoriją, iš kurios eksportuoja savo smurtų pagrįstą ideologiją, be to jie turi milijonus dolerių savo veiklą finansuoti. Europoje, Europos Sąjungoje, taip pat ir Junktinėje karalystėje e, geriausias jų išteklis yra Šengenas keliavimas, nepaisant sienų, leidžia jiems skleisti e, savo ideologiją. Kitas dalykas yra susijęs su bankininkystės klausimais. Komisija e, savo dėrybose turėtumėte pagalvoti apie Šengeną ir apie priemonės, kaip užkirsti kelią teroristams prieiti prie e, finansavimo. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Polčiak, dvi minutės. Pone pirmininkė, aš manau, kad mes turime subalansuotai ir ryštingai reaguoti į teroristinius išpolius. Prieš tvirtinant naujus įstatymus, mes turėtume pirmiausia savęs paklausti, ar nepakanka jų turimų teisės aktų. Aš kreipiausi į vidaus reikalų ministrą klausdamas apie keitimas informaciją tarp valstybių narių ir sužinau, kad yra daug problemų. Pavyzdžiui, Frontexas keletą kartų fiksuoja kai kuriuos uh, migrantus. Mes negalime nieko nedaryti. Ir tokiu būdu leisti laivai, laisvai elgtis tiems, kurie prieštarauja mūsų vertybėms ir yra prieš liberalią demokratiją bei prieš ES apskritai. Mes turime ginti ES savo vertybių sąjungą. Ir mes turime galvoti iš ilgalaikės perspektyvos. E, terorizmas, neapykanta niekuomet nepalauš laisvų žmonių. Tai niekuomet nesugriaus mūsų vertybių, kurias įtvirtino istorija. Ekstremalios kraštutinės politinės jėgos gauna finansinę paramą iš Rusijos, to taip pat negalime nematyti. Ir aš turiu pasakyti, kad mes nepasinaudojame galimybę paraginti komisiją nagrinėti šį klausimą. Šį klausimą dabar svarsto JAV kongresas, mes taip pat turėtume jo imtis. Pagrindiniai Rusijos politikos atstovai nežiūri į čečienus ar aisis kaip į priešininkus, kaip į priešus. Ačiū. Dabar ponė Revo Daliung Bonfua. Dėkuoju pirmininkė. Valstybės narės neturėtų veikti atskirai kovodamos su terorizmu, reikia e, derinti, koordinuoti politikos veiksmus, nes visos, visos Europos likimas yra pavoje. Mums reikia daugiau Europos, reikia daugiau Europos keičiantis informaciją, kovojant su terorizmu tarp įvairių teisės saugos teisėtvarkos institucijų. Kovoti su terorizmu reiškia taip pat kovoti su finansavimo, ter, terorizmo finansavimo šaltiniais. E, reikėtų daugiau žvalgybinės veiklos, sekant finansų e, srautus. Ir reikia, kaip galima greičiau taikyti priemonės. E, kitas dalykas, mes matome, kad e, islam, islamo valstybė e, ver, užverbuoja vis daugiau europiečių, dėl to mums reikia kovoti su šiuo reiškiniu, pakirsti jo šaknis, reikėtų daugiau finansavimo priemonėms prevencinėms E, miestų rajonuose, mokyklose, internete. Reikia mums kovoti su tuo reiškiniu, reikia užtikrinti, kad mūsų jaunimas, visi jauni žmonės rastų savo vietą visuomenėje. Reikia e, demonstruoti pagarbą visoms religijoms, įskaitant e, musulmonų religiją, kuri yra mūsų Europos gyvenimo dalis. Dabar ponas Krasnodemskis. Thank you. Klausimai pagal manosios kortelės procedūrą turi būti užduodami tuo metu, kai dar kalba kalbėtojas, panas Nodėmskis. Pritariu kolegai dėl to, kad terorizmas taip pat yra vidaus grėsmė Europos Sąjungoje, nes Islamo valstybė remia kas dešimtas Britas ir kas šeštas Prancūzas. Taip pat tyrimas e, vienas parodė, kad arabų šalyse yra mažesnė parama islamo valstybei nei Europoje. <clears throat> Ir e, tarp didžiausių e, islamo valstybės rėmėjų yra Švedija, Prancūzija, Belgija, kartu su tokiamis šalimis kaip Saudo Arabija ir Kataras. Tai tai turime kalbėti, taip pat nepamiršti ir to, kad daugiausiai teroristų uh, E, yra užverbuojama tarp tų jaunų žmonių, kurie e, nėra apsisprendę dėl savo tapatybės, yra migrantų <clears throat> vaikai ir e, nesijaučia savi gyvendami tose šalise. Taip pat teroristais dažnai tampa išsiskyrusių šeimų vaikai, kurie e, pasiduoda religiniam fundamentalizmui arba radikaliai ideologijai. Jums noriu užduoti klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Pone Vortmans nori tą padaryti ir atsakysite. Ačiū, pirmininkė. Jūs kalbėjote apie Belgiją, apie mano šalį. E, e, kalbėdamas apie tai, kad iš mūsų šalies nemažai kovotojų išvykta, aš aišku to neneigiu, tačiau kokiu jūs turėtumėte pasiūlymų, nes ši problema yra opi daugelį ES šalių, kokiu veiksmu reikėtų imtis, kad tie žmonės, kurie gimsta ir žaugo Europoje, nekariautų karo kuris yra ne jų. Ačiū, ponė Krasnodėmskė, atsakykite į klausimą. Aš turiu Jums sutinkamą pasiūlymą, kaip ir kitiems kolegoms mes daug laiko praleidžiama Europos parlamente, o už kelių kilometrų Netoli Europos parlamento Briuselio vietoje renkasi žmonės, kurie planuoja išpolius. Galbūt mes galėtume surenkti tam tikrą ekskursiją ir patys nuvyktume į tą Briuselio rajoną ir pamatytume, kokia yra tikrovė Europoje, nes grįžimas į tikrovę yra būtina prielaida tam, kad būtų galima diagnozuoti e, lygą ir išspręsti tą problemą, apie kurią jūs kalbate. Πρότασή σας, κύριε Κραμψοντεύθυν, προ, προκάλεσε μια νέα παρέμβαση. Jūsų pasiūlymas, ponė Krasnodemski, E, išprovokavo dar vieną klausimą, ponės Lotman. Aš jūs kvietu atvykti į Mecheleną, ten dirba liberalas miesto meras, iš to miesto ne vienas žmogus neišvyko kovoti į Siriją ir jo uh, veikla yra geriausias pavyzdys, kaip e, turėtų būti vykdoma integracijos politika. Ir aš kviečiu e, jūs kitą savaitę, kaip ir jūsų kolegas, apsilankyti Mechelenį ir mes jums ten surenksime ekskursiją. Pirmininkas. E, Na, manau, kad tas ekskursijas jūs geriau asmeniškai suplanuokite, sako pirmininkas, dabar ponė Gomes dvi minutės kalbės. Kaip apsaugoti piliečius nuo terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo? Mes e, e, privalome kažką daryti, privalome kovoti. E, koordinacijos nėra, todėl mes mokame kainą, kas vyksta Irake, Irane, Libijoje. Mes Turime kovoti su e, teroristų finansavimo šaltiniais, turime žiūrėti kontrabandą šanamaisiais ginklais, narkotikais ir taip toliau. Mums reikia koordinuoti veiklą, reikia palaikyti tuos, kurie kovoja konkrečiose vietose su teroristais. Mes turime padėti ir pabėgėliams, kad jie galėtų grįžti atgal mes e, uždarydami sienas ir atsisakydami Šengeno e, nesustabdysime šio barbariško karo. ES trūksta pasitikėjimo, mes atsisakome keistis informaciją, mes e, nepatvirtiname direktyvos nuostatus susijusius su keliaivių duomenų įrašais, mes Taip pat matome, kaip jaunimas Europoje radikalėja, kaip prisijungia prie ISIS. Taigi visiškai trūksta veiklos organizavimo. Be to matome ir ksenofobijos apraiškas. Mums nereikia nieko naujo kurti, mums tiesiog reikia politinės valios. Turime e, bendrus interesus gyvename tokiame pasaulyje ir sprendimas būtų vientisas bendras atsakas. Vyriausybės turi bendradarbiauti. Ši problema yra iškiausi visai Europai ir pagrindinis ginklas, kurio mums reikia, yra sąjunga, vienybė ir Europos sąjunga. Ačiū. Pone Gomes, jums yra klausimas pagal mėlynąją kortelę. Jį noriu užduoti kolega Dukštov. Ar sutinkate atsakyti? <clears throat> herr talman! Eh, eh, jag eh, vill gärna. Ačiū. Aš norėčiau sužinoti, ką ponia Gomes gali e, pasakyti apie paskutinių kalbėtojų pasisakymus. Buvo minėta Švedija, kurioje yra nemažai žmonių, kurie persimetė į aisis kovotojų gretas. Integracija ir geresnis pabėgėlių paskirstimas galėtų būti išeitis, jeigu jūsų šalis prisimtų daugiau pabėgėlių, mažiau tokios veiklos būtų vykdoma, ką apie tai galvojate, ponė Gomes. Mano šalis pasiūlė priimti maždaug 5000 pabėgėlių per ateinančius mėnesius ir tie pabėgėliai neatvyksta, nes sistema neveikia, bet tie, kurie atvyko, yra visiškai e, palaikomi ir socialiai integruojami. Jie turi galimybę turėti darbą, tai yra labai svarbu. Pabėgėliai turi sugebėti dirbti pagal mūsų visuomenės taisyklės. Socialinė truktis yra vienas svarbiausius dalykų ir visos politikos socialinė atskirtis, pavyzdžiui, migrantų bendruomenėse ir padeda teroristams verbuoti jaunuolius ir skatina juos kovoti tiek užsienyje, tiek ir prieš mus. Ačiū. Ačiū. Norėčiau visų paprašyti, kad klausimas ir atsakymas į jį neužtruktų ilgiau nei po 30 sekundžių. Pone Trebėsijus, ačiū pirmininkė, vien Vokietijoje teismo procesų terorizmo skaičius per pastarus metus tris kartus išaugo. Taip pat ir teismo bylų nukreiptų prieš Islamo valstybės teroristus Noriu pasakyti, kad e, komunikavimas tarp tarnybų neveikia tinkamai. Noriu pateikti pavyzdį sausio 7 dieną. E, e, buvo Paryžiuje tai ir prieš, prieš metus iki vykdant išpalį prieš šalį Ebdo vienas asmuo marokiečių kilmės su kirviu nužudė du policininkus ir po to buvo nužudytas. Jis prieš tai gyveno Vokietijoje ir e, prisistatinėjo įvairiomis tapatybėmis. E, Syras, gruzinas ir e, dar labai daug. Jis buvo teistas už įvairius nusikaltimus, neteisėtą ginklo laikymą, seksualinį priekabėjimą, priekybą narkotikais ir jų laikymą jo būto sienos buvo e, išpašytos e, Islamo valstybės simboliais ir nepaisant to jis galėjo laisvai judėti po visą Europos teritoriją. Aš manau, kad Vokietija tikrai e, turi dar labai daug namų darbų atlikti, kad būtų veiksmingai kovojama su teroristais. Pons Weidenholzeris dabar kalbės. Noriu iš esmės pasakyti, kad teroristiniai išpoliai vis dažnėja įžulėja ir kelia grėsmę bei destabilizuoja mūsų nusistovėjusią gyvenimo tvarką. Būtina kovoti su terorizmo grėsme, tačiau šios grėsmės vardas yra Daesh arba Islamo valstybė. Apie tai turime šiandien kalbėti, neturėtume piknaudžiauti šią diskusiją polemizuodami. Žmonėms susidaro įspūdis, kad daug kalbama, tačiau veikiama nepakankamai veiksmingai. Parlamente taip pat yra labai aršiai diskutuojama, tvirtinami įvairūs pranešimai dėl kovos su radikalėjimu, dėl keliaivių duomenų įrašų perdavimo. Ir aš labai abejoju, ar šios priemonės iš tiesų bus tinkamai gyvendinamos Mums dabar greitų laikų reikia imtis veiksmų, turime vertinti, ar turime duomenys tinkamai analizuojami, tinkamai apdarojami. Mums reikia priimti daugiau policijos pareigūnų į darbą, turime pagalvoti ir suprasti, kodėl nacionalinės slaptusios tarnybos nebendradarbiauja tarpusio ir kodėl pasilaiko turimus duomenys tik tai savo. Žinome, kad negalime priversti jų e, atitinkamai elgtis e, kitaip, e, tačiau turime skatinti jas atitinkamai elgtis ir būtent šie aspektai yra svarbiausi norint tikėtis sėkmės ateityje. Pons Lopės Agilar dabar kalbės. Dėkoju. Pirmininkė, žinome, kad 15 metai buvo metai, kai Europos istorijoje e, žuvo e, nuo teroristų išpolių daugiausiai žmonių po baisių teroristinių išpolių Madride 2004 metais. E, Europa yra pagrįsta e, teisinės valdybės principais, e, vertybėmis ir mes, kovodami su terorizmu, turime veikti su tel, sutelktai reikia išlaikyti šaltą protą ir neleisti, kad imigracija pabėgėliai e, nekeltų saugumui grėsmės, bet taip pat nereikėtų pasiduoti baimiai, panikai. Ir mes turime žengti e, teisingų kelių, tai yra baigti kurti Šengeno erdvę, taip pat reikia kurti Europos e, žvalgybinę bendruomenę, kurioje būtų keičiamas informacija, taip pat baudžiamoji Europos teisė, e, aukų apsauga. Ir mes neturėtume pasiduoti Pone Agilarai, labai gaila, atrodo, kad kilo problemų dėl vertimo. Dabar viskas veikia. Teskite savo kalbą, jums dar liko pusę minutės. Teskite, prašau. Galiu tęsti? Taigi, mūsų kelias taip pat yra žinoti, kad radikalėjimas, socialinė atskirtis, reikalauja iš mūsų, kad kovotume su atskirtimi, su neligybė ir reikėtų palaikyti dialogą su visuomenėmis, kurios nukentėjo nuo neseniai pritaikytų tapimo priemonių e, dėl krizės. Ir mes e, turime suvokti, kad tie dalykai e, susiję su atskirtimi nuo kurios kenčia daug europiečių ir e, dėl to dažnai europiečiai prisideda prie tų išpolių teroristinių Europoje. Dabar ponas Mamikins. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami e, kolegos. Prieš keletą dešimtmečių e, skirtingos ES dalis kentėjo nuo vidaus konfliktų, kurias kuriuose reiškėsi nacionalistiniai interesai. Tai baigėsi ir e, dabar mes gyvename kitaip, susidurime su kitu reiškiniu terorizmu, kuris nepažįsta sienų. Šiaurės Airijoje, Ispanijoje. E, mes turime galvoti, kaip e, taikiai spręsti konfliktus ir turime kovoti su aktyve propaganda ir taip pat integracijos e, aktyvios politikas įgyvendinti reikia e, taikyti kontrapropagandinės priemonės. Prieš radikalėjimą taip pat reikia tvirtos užsienio politikos palaikyti ryšius E, su tais. E, reikia e, bendrauti su Saudo Arabija, Kataru, Turkija ir siekti, kad ES piliečiams nekiltų dar didesnis pavojus. Ačiū. Išklausime visus susiregistravusius kalbėtojus. Dabar ne, toliau seks pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, leisiu pasisakyti šešiems kolegoms, pirmas panas Bogovič, vieną minutę. Dėkuoju. Pirmiausiai, turime aiškiai pasakyti, kokios yra pagrindinės priežastys, dėl kurių plinta terorizmas. Pirmiausiai, daug jaunų europiečių yra nusivylę, jie neturi ateities. Matome, kaip dideliuose Europos miestuose atsiranda vis daugiau getų. Tai yra vietos, kur klesti teroristinės idėjos. Turime kovoti su tuo e, faktu, kad Libija, Irakas, Sirija, Afganistanas e, e, dėl to, kad buvo nuverstos diktatūros, prisidėjo prie regiono destabilizavimo. Mm, dažnai mm, ten esančios jėgos prisideda prie terorizmo, finansuoja teroristinę veiklą. Mes turime keistis informaciją, turime užtikrinti, kad žvalgybos agentūros bendradarbiautų, turime kovoti su priežastimis terorizmo, turime būti išmintingi ir neturėtume užsipuldinėti sąžiningų europiečių, Mm, kaip kad atrodo bandom padaryti e, su šaunamųjų e, ginklų direktyva. Mes turime e, kovoti su nelegale prekyba, kuri yra priežastis. Nebeleisime daugiau užduoti klausimų pagal Milnosios kortelės procedūrą. Manau, kad supratote, ką kolega turėjo omenyje, labai gaila, tačiau Jeigu jau norite užduoti klausimą pagal šią procedūrą, tai prašau pakelti kortelę, kol kolega dar nebaigė kalbėti. Pone Grapinė dabar vieną minutę kalbės. Pana pirmininkė komisijos nary, krizės metu geriausiai pasimato, koks yra mūsų atsparumas O kad Europos Sąjungos institucijos turi labiau susirūpinti piliečių saugumu tiek komisija, tiek taryba. Niderlandų ministras e, teigia, kad reikia kovoti su neapykanta nukreipta prieš musulmonus. Tačiau taip pat turime užtikrinti, kad musulmonų gyventis Europoje e, sutiktų gyventi pagal mūsų normas ir pripažintų, priimtų mūsų kultūrą, e, o ne tik norėtų geresnių gyvenimo sąlygų. Aš manau, kad siekiant šią krizę įveikti reikia palaikyti daug glaudesnį ryšį tarp atskirų ES institucijų ir parengti labai aišku ekonominių migrantų ir pabėgėlių problemų sprendimo planą. Negalime dabar taikstytis su tuo, kad kiekvienas pilietis savarankiškai interpretuotų pabėgėlių krizę bei veiksmus, kurių yra įmamasi jai įveikti. Komisija privalo pristatyti parlamentui labai aišku nuseklų planą, kaip šią problemą spręsti. Dabar panas Marijas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kova su terorizmu reiškia ir būtinybę įsiaiškinti terorizmo priežastis, jo kilmę. Jauni žmonės tampa islamo fundamentalistais ir tai yra socialinis bei visuomeninis reiškinys. Reikia išsiaiškinti ir pripažinti tam tikras klaidas, e, kurias darė ES valstybės, tarp ir Prancūzija, arabų šalyse nuo 2012 metų. Taip pat reikia daug dėmesio skirti musulmonų integravimui į mūsų visuomenės. Taip pat būtina kovoti su neapykantos kurstimu. Tik visas šias priemonės pasitelkdami, pasitelkdami tarp kultūrinę diskusiją sugebėsime išspręsti problemas. Kalbant apie santykius su Šiaurės Afrikos šalimis, jų taip pat turime nepamiršti. Ačiū. Marinė Pinto dabar vieną minutę kalbės. στο λόγο, θα πάρετε κι εσείς, θα μιλήσετε και οι δύο. Μην ανησυχείτε. Jums taip pat vėliau steiksime žodį, nebijokite. Jums suteiksime žodį po to, nesirūpinkite. Marinio Pinto, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Paus Marinio Pinto, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kova su terorizmu prasideda e, su kova prieš rasizmą, ksenofobiją ir kitokią fanatinę veiklą. E, mes turime kovoti už demokratiją, teisinę valstybę, e, laisvės, judėjimo laisvę ir turime palaikyti galimybę visiems Europos piliečiams laisvai judėti. Aš tikiu tokią Europą, aš kovojau už tokią Europą, kaip sakė Steineris. Ta Tai yra Europa, kuri yra helenizmo dukra, taip pat Jeruzalės dukra, Europa, kurioje egzistuoja laisvos religijos, kultūrinė Europa e, pagrįsta trimis religijomis. Krikščionybė, judaizmo ir islamo. Europoje buvo nužudyta nemažai e, žydų, e, teroristinė veikla taip pat siekiama atskirti ir musulmonus, ponė ministrė, e, ponė komisijos nariai. Kova su radikalizmu turi prasidėti nuo kovos su netolerancija, kuri labai sparčiai ir grėsmingai plinta Europoje. Ačiū. Dėkoju. Ponas Zambatski. Noriu užduoti klausimą pagal mėlyną kortelę, tačiau jūs jau kalbėjote. Atsisėskite, užsidėkite ausines. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή έχετε μετάσχει στη συζήτηση. Aš sakiau, kad jūs jau dalyvaujate diskusijoje, o mes dabar išklausome pasisakymų pagal procedūrą, prašau žodžio, todėl e, pagal Melinosios kortės procedūrą jums žodžio dabar steigti negalime. Dabar gali kalbėti tie, kurie iki šiol nekalbėjo, prašau jūsų supratimo ir nereikalauti žodžio. Pone Tomačiai, žodis vienai minutį. Hvala lijepa. 2015. <clears throat> su obilježili teroristički napadi u izvedbi islamske države i njezinih simpatizera diljem svijeta. A prema posljednjim informacijama... Ačiū. 2015 metais Islamo valstybė įvykdė ne vieną teroristinį išpolį pasak žvalgybos agentūrų duomenų 2016 nebus nekiek ramesni. Mes neturėtume dėl to panikuoti, tačiau neturėtume tuo ir džiaugtis. Europai reikia stiprinti ir griežtinti saugumo priemonės, kad piliečiai būtų saugus. Saugumo pajėgoms Europoje reikia duoti žalę šviesą, kad jos galėtų ankstyvame etape įsikišti ir sustabdyti teroristinius išpolius. Tartautinis bendradarbiavimas taip pat turi būti stiprinamas. Atitinkamos valstybių narių institucijos turi koordinuoti savo veiksmus ir dėl jų tartis. virš nacionalinių institucijų kompetencijos taip pat yra aiškiai apibriešto šioje srityje. Turime rūpintis e, piliečių saugumu, kuriam yra kilęs e, kilusi grėsmė. Ir aš tikiuosi, kad tarybos ir komisijos sprendimai e, prisidės prie to. Ačiū. Ačiū. Paskutinis kalbės pons Farija. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Išpoliai Burkinoje Faso, Turkijoje. Mm E, išpoliai 15 metais aiškiai parodė, kad terorizmas yra pasaulinio masto ir mūsų tikslai turi būti universalūs kovoti su terorizmu apskritai. ES turi ne tik karinį ir saugumo bendradarbiavimą stiprinti, bet kovoti su radikalėjimu, e, kovoti su e, finansavimo šaltiniais Ir reikia taip pat apsaugoti tuos, kurie kovoja už mūsų civilizacijos e, vertybės. E, mes e, girdime, kad pešmergams reikia suteikti, pavyzdžiui, medicinos paslaugų, bet jie turi mokėti už tas paslaugas, nes ES nenori vėl jiems padėti. Mes neturėtume paukoti žmogaus teisų, kovodami su terorizmu. Pabėgėliai E, kurie atvyksta tampa tarsi pašalinėmis gretutinėmis aukomis teroristų ir neturėtume pasiduoti atinkams nuotaikoms. Dėkuoju, ponia Farija. E, pasisakė visi e, norėję pakalbėti per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui. Promopolius. Kalbėsiu angliškai. Aš e, sekiau šias diskusijas ir norėčiau pradžioje e, padėkoti Jums už Jūsų atsidavimą ryštą kovoti su terorizmu. Tai yra klausimas, kuris nepalieka ne vieno abejingo, e, kuriam nėra žmonių, kuriems būtų neįdomus tas klausimas. Bent jau matėme tai iš reakcijų E, salėje šioje ir mes sutelkėme bendrą supratimą e, dėl to, kad esame politinė prasme įsipareigoję kovoti su terorizmu. Pone e, Sergentinė, norėčiau atsakyti jūsų nepaprastai svarbų klausimą. Teroristiniai išpoliai net ir tie, kuriuos, kurių nes, nerengia platesnis tinksla, tikslas. Taip, iš tikrųjų, jie kainuoja tie išpoliai. Reikia įrangos, logistikai reikia pinigų, reikia pinigų klastoti dokumentams. Ir aš noriu patikinti Jūs, kad mes e, imsimės veiksmų, e, sieksime e, užtikrinti e, prevenciją teroristinių išpolių ir mes grįžime pas jūs greitai ir toliau galėsime svarstyti šį klausimą. Aš nemanau, kad reikėtų dabar e, dar kartą įrodinį, įrodyti ar demonstruoti, kad esame tikrai pasiryžę kovoti su terorizmu ir užtikrinti piliečių saugumą. Aš manau, kad mes visi galime sutikti su tuo, kad jau pasiekta daug pažangos, norint įgyventi ES e, darbo tvarkės saugumo srityje. Tačiau kol kas ne viską esame padarę ir kol e, terorizmo grėsmės. E, terorizmo grėsmės tebe egzistuoja, jos yra apčiuopiamos, tam mums reikia imtis veiksmų, tokių, kurie pakeistų padėtį E, visose mūsų visuomenės lygmenyse. Mums reikia vieniems kitų tam, kad galėtume pasiekti rezultatų ES institucijų, valstybių, narių vyriausybių ir taip pat vietos valdžios institucijos yra labai svarbios. Teisės saugos institucijos, žvalgybos e, tarnybos, taip pat ir pilietinė visuomenė, visi yra svarbus. Norėčiau grįžti prie to, ką sakiau pradžioje. Valstybės narės privalo turi pasitikėti daugiau vienos kitomis, jos turi keistis didesniais informacijos srautais tarpusavyje, taip pat ir su Europa. Aš galiu pasakyti asmeniškai, kad kol kas manęs netenkina e, šalių bendradarbiavimas. Atsiprašau, kad taip kalbu, bet e, dažnai valstybės narės geriausią informaciją pasilieka savo ir mes turime e, užtikrinti žingsnį į priekį. Mūsų darbas nesibaigė. Komisija e, stiprins savo pastangas šioje srityje 2016 metais. Mes numatėme veiksmų pirmiausiai kodami su teroristinės veiklos finansavimu. Aš tikrai laukiu jūsų paramos šioje srityje. Mes turime greitai judėti į priekį, veiksmingai, ieškoti europietiškų sprendimų bendroms Europos problemoms, kaip kad terorizmo problema. Ačiū Jums už dėmesį dar, ir dar kartą dėkoju Jums už paramą mūsų veiksmams. Ačiū komisijos nariui. Dabar tarybos vardu kalbės ponas Kūnės. Prašau, ministrė, jums žodis. Much, uh, um, want... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti parlamento nariams už labai įdomias diskusijas terorizmo klausimu. Pradėkime nuo to, kad terorizmas yra monstras turintis daug įvairių išraiškų ir atsakymo terorizmo grėsmiai reikia ieškoti ne vienareikšmiško. Aš džiaugiuosi, kad parlamentas kelia šitą klausimą. Turime prisiminti visas aukas, jų šeimas, vaikus ir aš labai rimtai į tai žiūriu. Gerdamas nukentėjusiosius galiu pasakyti, kad ne tik taryba aktyviai dirba, kad būtų užsikrintas geresnis bendradarbiavimas, bet aš norėčiau paprašyti nekalbėti apie terorizmą siekiant e, politinių tikslų. Jeigu mes nesusitelksime kovoje prieš terorizmą, jeigu nesuprasime, kad tai yra labai sudėtingas reiškinys, e, tarsi aštonkojus, e, kuriam reikia prevencijos ir kovos, mums reikia kovoti su islamo valstybė, jeigu mes nedirbsime kartu, o sieksime politinių darbo tvarkių, tai mes nepasistumsime į priekį. Taip pat noriu pasakyti dar vieną dalykę. Aš manau, kad ponas Bonano kalbėjo apie vadinamąjį politinį elitą. Aš atstovauju tarybai, ne Niderlandų vyriausybei čia. Ir man labai sunku tai girdėti, jūsų atlyginimai tikrai yra nemaži bet jeigu jūs esate politinio elito dalis, tai aš taip pat ir ne vienas iš mūsų neturime išskirtinių teisių. Visi mes dirbame, aš taip pat dirbu, mes atstovaujame piliečiams, mūsų nuomonė gali skirtis. Terorizmo klausimas yra per daug sudėtingas. Ir jeigu mes veiksime ramiai ir apgalvotai, jeigu analizuosime, kas vyksta ir bendradarbiausime, tai judėsime į priekį, bet jeigu mes skaldysimės, tai laimės teroristai, nes jie būtent to ir siekia. Teroristai siekia sukelti baimę tarp piliečių, tarp politikų. Taigi būkime ramus ir ramiai apgalvokime, ką turime daryti. Taip, turime rūpintis prevenciją, turime rūpintis terorizmo užgneužimu, taip, turime kovoti su islamo valstybe. Komisija labai e, teisingai visą tą pasakė ir taryba būtent dirba šią linkmę. Prieš dešimt met, e, dienų Niderlanduose vyko konferencija, e, kuri buvo pagrista pasauliniai koalicijai kovai prieš teroristus. Kasgi yra svarbiausia? Mes turime pasitikėti keistis ir sustabdyti. Turime pasitikėti vieni kitais, turime pasirūpinti, kad būtų keičiamasi informacija, kodėl tai ne visuomet vyksta ir kodėl reikia užtikrinti didesnį keitimas informaciją. Taryba tam pritarė, bet reikia išsiaiškinti, kodėl mes sakome, kad būtina keistis informacija. Praėjusią savaitę mes išmokome vieną pamoką. Uh, Mums reikia bendradarbiavimo tarp teisėtvarkos institucijų, tarp žvalgybos organizacijų, tarp visuomenės narių. Ir mes turime tobulinti ir stiprinti šį aspektą. Mes turime būti atsparus, turime tikėti savo vertybėmis, kurios yra pagrystos demokratija ir teisės viršenybė. Tai yra vienintelis būdas kovoti su terorizmu galiausiai viskas susiveda į įgyvendinimą. Galima daug kalbėti, diskutuoti, bet taryba dirba įvairiomis formomis, siekdama stiprinti bendradarbiavimą. Labai svarbu, kad parlamentas ir taryba praėjusį gruodį sustarė dėl keliaivių domenų įrašų direktyvos. Parlamentarai Libė komitete ir taryba yra įsitikinę, kad toks žingsnis padės kovai su terorizmu. ES jau patvirtino ne vieną priemonę dėl asmens duomenų kaitos, dėl keliaivių duomenų įrašų. Organizuotas nusikalstamumas ir teroristinė veikla yra susijusi su tarptautinėmis kelionėmis, tai yra susiję su e, žmonių verbavimu į teroristų e, stovyklas keliaivių duomenų įrašų direktyva leis identifikuoti tuos, kurie anksčiau nebuvo įtariami užsiėmę organizuotą veiklą. Pone Holmeier kalbėjo apie sąsąją tarp keliaivių duomenų įrašų direktyvos ir duomenų apsaugos teisės akto. Ponas Šulcas taip pat kreipėsi į mus dėl to klausimo, mes jam atsakėme, mūsų institucijos turi sustarti dėl to, kad šis teisės aktas būtų patvirtintas ir įsigaliotų kaip galima anksčiau. Taryba, aišku, imsis visų reikiamų priemonių ir veiksmų, kad visi reikiami dokumentai būtų e, patvirtinti kaip galima greičiau. Taip pat mes rūpinamės ir visais lingvistiniais klausimais, kad tekstai būtų kaip galima aiškesni ir nuoseklesni. Aš esu įsitikinęs, kad e, mūsų institucijos ir toliau bendradarbiaus e, kaip galima artimiau ir aš tikiuosi, kad mes nevėluosime su šiais e, svarbiais duomenų paketais, teisės aktų paketais. E, mes tikrai laikysimės įsipareigojimų. Taip, bendradarbiauti mums reikia, ar privalomai, ar ne. Tai kitas klausimas, 4.2 straipsnis e, nurodo, kad visa tai yra valstybių narių atsakomybė. Ir neturime teisinio pagrindo žvalgybos institucijų bendradarbiavimui. Todėl labai svarbu yra laikytis šio principo pasitikėti, dalintis ir stabdyti. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių tiems, kurie nerimauja. Mes dažnai kalbame apie pusiausvirą. Privatumas ir sustabdymas, ar tai yra susiję su Koranu, ar pagrindinėmis islamo tendencijomis. Visa tai problemos neišspręs. Taryba siekia sutelkti pastangas. Žinoma, svarbu užtikrinti teisinę valstybę, jos funkcionavimą, pagrindinės teisės yra užsipuolamos pagrindinės mūsų vertybės. Ir mes dėl šios priežasties nuolat keliame šį klausimą. Taip, prevencija yra taip pat svarbus klausimas. Čia mes kalbame ne apie e, minkštąją politiką. Turime pasirūpinti, kad žmonės neradikalėtų. Jeigu norime dirbti veiksmingai, turime matyti visą radikalėjimo grandinę sienų uždarimas tikrai nėra tinkamas atsakas. Mums reikalingas bendradarbiavimas su kitu likusiu pasauliu. Praėjusią savaitę Taip pat dirbome su valstybėmis, kurios žino apie šią problemą. Mums reikia stiprinti bendradarbiavimą taip pat ir žvalgybos rytyje e, su Šiaurės Afrikos valstybėmis ir kitomis šalimis. E, svarbu, kad tokios diskusijos vykstų nuolat. Mus turi prižiūrėti ir kontroliuoti nacionaliniai parlamentai. Mes susidūrėme su priešu, kuris turi nemažai galimybių judėti. Ir aš kalbu ne tik apie išorės sienas, bet ir apie mūsų visuomenės. Turime stiprinti pastangas ir turime pasirūpinti, kad tai, kas mus skiria, neleistų mums neveiksmingai kovoti prieš grėsmės. Ačiū. Diskusijos dėl šio darbo tvarkės klausimo baigtos. Kitas darbo tvarkės klausimas yra. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, dėl laisvos prekybos susitarimų darybų su Australija ir Naujaja Zelandija. Penkias minutės dabar kalbės klausimo autoris ponas Langė. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, komisijos nariai.